vyks rytoj. Na, o dabar darbo tvarkės kitas punktas yra e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - kova su priekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais. Dabar suteiksiu žodį e, poniai e, Ana Marija Karsabilt dviem minutėm. Dėkoju, ponė pirmininkė komisijos nary. Dabar šiuo metu šimtai tūkstančių moterų ir vaikų yra seksualiai išnaudojami ir, e, ir, e, Europoje. APP e, labai prisideda prie šios iniciatyvos, jai pritarė, jį pasirašė nemažai politinių frakcijų, tam, kad ši tragedija baigtųsi. Šiandien turime būti vieningi, kad valstybės narės ir daugiau ir greičiau reaguotų, kad būtų sustabdyta priekyba moterimis ir mergaitėmis. Kai Sicilijoje lankiausi prieimimo centruose, man gydytojai sakė, pasižiūrėkite čia. Nėra nei vienos moters ar mergaitės, kuri nebuvo išprievartauta e, keliaudama į Europą. Ir tos istorijos tikrai yra kraupios. Jas galima skaityti ant tų moterų ir merginų kūnų. E, kovos su priekyba žmonėmis direktyva turi būti gyvendinta visose valstybėse narėse. Priekyba žmonėmis yra mažai kaštų reikalaujantis ir daug turto sukraunantis e, verslas. Dėl to valstybės narės yra raginamos daugiau dėmesio skirti, kad būtų išvengiama neubaudžiamumo, kartu, kad bendradarbiautų su Europolo Eurojustu, taip pat e, siekti apsaugoti aukas ir kad išnaudotojai ir pardavėjai būtų patraukti baudžiamo atsakomybę, taip pat užkirsti kelią e, sekso paslaugų pirkėjams, taip pat konfiskuoti baudžiamųjų įvairių susivienijimų turtą ir taip pat nebausti aukų, teikti jiems psichologinį um, paramą, taip pat užtikrinti uh, reprodukcinės sveikatos paslaugas. Mes taip pat privalome užtikrinti, kad valstybės narės ir įgyvendintų aukų teisų direktyvą. Tai, kas vyksta Libijoje, yra neprimtina šiais laikais. Tai yra naujosios vergovės forma. Valstybės narės turi kiek galima greičiau kalbėti su Libija, taip pat įtraukti lyčių dimenciją iš šiaurės, viduržėmio jūros. Niekas neturėtų slėptis, niekas neturėtų pabėgti nuo šio nusikaltimo. Ir jeigu leisite, pabaigsiu štai ko. Mes sveikiname komisijos įsipareigojimą, bet dar kartą mes norėtume e, kad nauja e, kovos su priekyba žmonėmis e, strategija būtų įgyvendinta ir aš ir toliau būsiu įsipareigojusi netoleruoti prekybo žmonėmis. EPP 11 metais skatino šios direktyvos prieimimą, 16 skatinome gyvendinimą ir šiandien mes irgi nepasiduosime. Atėjo laikas nuo žodžių pereiti prie darbų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kolegos. Norėčiau priminti, turime septynias autorius. Taigi turėtume uh, laikytis uh, laiko limito, ponė Garsie Perės. Dėkuoju, ponė Prinkė. 21 amžiaus modernoje Europoje yra seksualinių vargių. Išsivyščiusi 21 amžiaus Europoje yra moterų, kurios yra išparodomas darbas rytyje. Pažangiai 21 amžiaus Europoje yra šimtai tūkstančių mergaičių ir moterų, kurios uh, mafijos ir nusikalstamų grupuočių yra gabenamas į Europą. Galima nurodyti skaičius, galima įsivaizduoti tas, tų moterų veidus, kurios yra priverstos susimti prostituciją. Joms yra graži, grasinama, kad jeigu nesumokės savo skolos, dirbdamas viešnamuose, jų šeimas bus nužadytos. Ir dirbdamas viešnamuose, jos kartu ir toliau įsiskolina mafijai, o jų klientų moka nemokami pinigai nusėda nusikaltėlių ir mafijos kišenėse. Pakartosiu, klientų pinigai nusėda nusikaltėlių kišenės ir piniginėse. Noriu tai pakartoti, nes ir toliau kartais manoma, kad prostitucija tai yra tiesiog savanoriškas sprendimas, ką darysi su savo gyvenimu. Ir tikrai pribrendo laikas Europoje kalbėti apie atitinkamus teisės aktus, nes be klientų nebūtų nusikaltėlių pilnomis kišenėmis. Reikia kalbėti ir apie kitus dalykus, tai yra darbo išnaudomis. Socialistų frakcijų Liepos mėnesį lankiusi Sicilijos Zaraguso zonoje ir ten apsilankėme regione, kur uh, žemės ūkija daugiausia yra iš, išnaudojamos, daugiausia rumūnų moteris išnaudojamas rytyje, jos dirba nuo aušros iki e, saulėlydžio, iki tik už 3 eurus. Taigi, be to, kad moteris yra išnaudojamas darbas rytyje ir e, seksualiniu požiūriu. Ir yra bendras vardiklis, jos yra moteris, jos kenčia ir dėl to Europos parlamentas turėtų ir Europa turėtų parengti strategiją skirtą kovo, kovai su priekyba moteriams ir mergaitėmis. Reikia parengti teisės aktus ir priemonės bei išteklius. Tai yra mūsų prievalė. Ir todėl ir toliau e, būsime šių žmonių, moterų vardu ir toliau jų vardu kaltinsime, nes pasiteisime nėra. Ir dabar suteiksiu žonį on Gerikė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos, skaičiai gazdina. ES kasmet yra daugiau nei 16 tūkstančių nustatytų žmogaus prekybos žmonėmis aukų. 3 ketvirčiai iš jų yra mergaičių, o ta nežinomas skaičius yra gerokai didesnis. Ir dėja tenka pripažinti, jog nėra patikimų skaičių susijusių su prekybos žmonėmis ir tokių skaičių niekuomet nebus. Tačiau vis dėlto tai neturėtų mums suklydyti, dėti visas pastangas tam, kad kovotume su prekybos žmonėmis vaikų. Uh, gundimų e, ir prekybą žmonėmis, nes kiekviena auka, vadinasi, yra viena auka per daug. Ir tikrai visiškai neprimtina, jeigu žmonės bus verčiami dirbti neoriomis sąlygomis. Tai vyksta visame pasaulyje, skaitant Europoje, dažnai to net nematome. Ir čia kalbu ne vien tik tais apie priversinę prostituciją, bet ir restoranas, statybos, žvalymo, švaros rytyje, hygienos rytyje, priežiūros rytyje. Visur žmonės yra išnaudojami nagrinėjami. Kalbėkime tiesiai išvies ir apie prostituciją, neapgodinėkime savęs. Virš 90, 90 procentų e, prostitučių Europoje E, viešnamuose, klubuose, gatvėse daro tai ne savo norų. Jos yra tapusi nusikaltėlio aukomis, kas mėnesį atvyksta į Europą moteris tam, kad galėtų savo tėvynės šis pinigų išmaitinti savo vaikus. Ir tai reiškia, turime reaguoti į šią nusikalstamą, šį nusikalstamą svurdą. Mes turime pasirinkti šiaurietišką kovos su prostitucija modelį. Mums reikalingas pajėgos Europoje skirtos kovai su prostitucija paieškomų vaikų suradimui, dingusių vaikų suradimui. Tai reiškia, reikia koordinuotų veiksmų ir nulinės tolerancijos bet kokio priekybos žmonių, žmonėms atveju. Dabar ir nerytoj. Dėkoju. Ir dabar dvi minutės Mlinar, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbimi kolegos. Reik, daug didesnis e, darbuotojų judumas yra pageidamas dalykas, nes ribojimas darbuotojų judėjimas reiškia pribotą vidaus rinką, tačiau dėja daugelis ryčių tas judumas didesnis neįsivaizduojam ir net kad norėtųsi. Visai neseniai įsigilino ataskaitas, kur kalbame apie tūkstančius moterų, kurios kaip modernios e, vergės dirba žemės ūkio Sicilijoje ir už sunku valandų darbą, jos beveik nieko negauna, net jeigu jos dieną dirba 12 valandų spiginančioje saulėje. Ir kalbam apie 7,5 tūkstančių moterų, daugiausiai iš Rumunijos, kurios šiomis sąlygomis laikomas kaip modernės vergės. Deja, visi žinome, kad šie oficialūs skaičiai E, tai yra tik tais Lietkalnio viršūnė, kai kalba eina apie išnaudojimų. Na ir kai po e, sunkios dienos šios moteris nori pailsėti, tarp jų laukia kita išnaudojimo forma, tai yra socialinis priekabiavimas, socialinis išnaudojimas, tai daro e, darbo tarpininkas, jų draugai, pažįstami ar e, savininkas. Taigi turime tai suvokti ir iš tikrųjų E, pripažinti, kad egzistuoja moderni vergovė, ne kažkur toli kitose žemynuose, ne mūsų tarp Europos Sąjungoje ir ne vien tik tais Italijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Du trečdaliai šių e, aukų yra valstybių narių piliečiai, dauguma jų yra moteris ir merginų ir neretai jos yra pervežimas per sieną seksualinio išnaudojimo tikslais. Taigi valstybės narės turi teisinė, bet kartu ir moralinė prievalė apsaugoti šios žmonės, kurie yra vežami iš vienos šalies į kitą ir ten jiems kila didelis išnaudojimo pavojus. Tai reiškia, jog visi pagal Europos Sąjungą turime vykdyti reguliarės kontrolės, nustatyti išnaudomavius, apsaugoti aukas, o taip pat nubausti kaltuosius, kaip bendra pranešėja dėl aukų apsaugos direktyvos dėsiu papildomas pastangas tam, kad būtų užtikrintas aukų teisės. Reikia tikslingos paramos šiems aukos, reikia suteikti informaciją, taip pat užtikrinti, kad būtų nuosekli, vykdomas nuoseklus teisinis persekimas. Dėkoju. E Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai Bjork dviem minutėm. Dėkoju. Pirmininkė, Avramopolis komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponės ir ponai, visi žinote, kad daug dirbame ir rengiant šią strategiją, nors jos dar neturime. Dabar jau parengtas priemonių sąrašas na, ir mes būkime sąžiningi. Priemonių sąrašas nėra strategija. Strategija apie tikslus ir daug platesnius dalykus. Taigi, taip, komisija siūlo priemonių sąrašą E, priemonės nuskir, skirtos kovai su priekyba žmonėmis Europoje. Dauguma atveju tai yra moteris, merginos, nepilnavetės, kurios patenka į darbo rinkos. Komisija turi dėti pasnukų, ką jįgi gali padaryti. Ji reikėtų e, pirmiausia nusitaikyti į klientus. Ir iš tikrųjų reikėtų panaudoti teisinės priemonės, uh, tam tie, kurie pasinaudoja tokiamis paslaugomis arba prekiauja žmonėmis, būtų tinkamai nubausti. Tai nėra taip lengva tai padaryti. Turime padarodyti, kad esame ryštingai nusiteikę, kad egzistuoja teisinės priemonės. Uh, Pavyzdžiui, e, Airijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje jau dėta daug pastangų kovojant su priekyba žmonėmis. Ir pirmiausia, nusikreipiama į tokių paslaugų naudojimą. Ir tokiu būdu turime pasirūpinti, kad vyrai nepirktų moterų, nepilnamečių mergaitų. Tikrai tai yra visiškai nepriimtina. Taigi, e, turėtume paremti tą kampaniją MeToo. Aš taip pat Tai yra vienas iš būdų, kaip turėtume elgtis. Ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad dabar kalbam apie paramą moteriams ir iš tikrųjų numatytas priemonės yra geras ir jūs skirtos moteriams ir nepilnamečiams. Tačiau nepamirškime, kad visa tai neduos rezultatų, jeigu nesimsime paklausos problemos, paklausos tokio pobūdžio paslaugoms, nes kitaip nieko nepasieksime. Reikia priemonių, kurios iš tikrųjų leistų nutraukti tokią praktiką, kai vyrai perka moteris, merginas ir nepilnametį. Urtasun per du minutį. Dėkuoju, dabar žodį suteikiu ponui Urtasun dviems minutėms. Dėkuoju pirmininkė Kastaldo. Priekybos žmonėmis ES yra vis labiau auganti problema pagal Europos komisijos pačios turimis e, duomenimis. 67 procentai yra moterų, 17, 15 procentų yra mergaitės nuo 15-17 E, metų buvo pa, užkons, užfiksuota 17 tūkstančių priekybos žmonėms aukų, tačiau tik tais 3 tūkstančiai priimtų teismo sprendimo. Taigi dauguma atvejų nepatenka į statistiką. Taip pat žinome, kad e, de, mafija, gabenti žmonės pasinaudoja migracijos krizę tam, kad nustatytų labiausiai pažeidžiamus žmonės, labiausiai moteris ir mergaitės, kurios nori patikti, patekti į Europą. 17 e, daugybė moterų mergaičių per pirmuosius 17 metų metus atvyko į, į, į Italiją, į Graikiją, kitur ir joms kyla didelis pavojus tapti prekybos žmonėms aukomis. Taip pat ypatingai daug e, Nigerijos moterų ir mergaičių tapo aukomis. Vien tai 17 metų sausio mėnesį virš 3000 mergaičių iš Nigerijos buvo nustatytos kaip e, seksualinio išnaudojimo aukos. Dar norėčiau priminti, jog e, iš sausio 6 dieną buvo didelis skaičius e, mergaičių iš Nigerijos, buvo nužudytos mafijos, kai jūs bando atvykti į Italiją. Tai tikrai ši tikrovė netoleruotina ir tikrai tikiu, kad komisija turimtis žingsnių, turime gerų priemonių, tačiau reikia pasirūpinti, kad jos būtų e, konkrečiau taikomos ir komisija turėtų būti griežtesnė ir priversti valstybės narės privalomai taikyti šias priemonės. Ir mūsų galva, kad E, nežiūrint to, kad turime daug priemonių, reikėtų parengti e, nuoseklę strategiją skirtą kovai su šiuo fenomenu. Todėl labai seksu tai, ką daro komisija ir tikrai norėčiau sužinoti, ką ketina daryti komisija kovai su šiuo siubingu fenomenu. Dėkoju. Dabar žodis poniai Ajuto trims minutėms. Dėkoju pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariui. Nepaisant 2011 direktyvos, 36 direktyvos dėl moterų ir mergaičių prekybos ir aukų apsaugos, kurioje, kurie įsigaliojo valstybėse narėse jau prieš kurį laiką, mes nematome jokios pažangos. Šis reiškinys dėja vis plinta. Mergaitės ir moterys tampa pirmosiomis pagrindinėmis šio reiškinio aukomis 76 procentai e, aukų yra moteris ir nepilnametės. Joms žadamas geresnis gyvenimas Europoje, bet atvykusios jos išgyvena tikrą košmarą, daug baisesnį nei savo namuose. Jos turi dirbti juodojoje rinkoje, jas išnaudoja seksualiai E, nusikaltėliai jomis naudojasi. Kasmet 3 milijardai dolerių 3 milijonus dolerių uždirba organizuotos nusikalstamos grupuotės iš priekybos žmonėmis. Taigi E, Priekyba žmonėmis labai dažnai susijusi su migracijos krize ir pietų viduržėmio jūros regione, tai ypač e, aktualu, ypač Italijoje ir Graikijoje. Ar komisija ketina patvirtinti konkrečias priemonės kovoti su šia krize, ar paliksite visą naštą ant tų mano minėtų šalių pečių? Galbūt dabar atėjo laikas e, užsimti išsamesniais tyrimais pasienyje, e, sustabdant šį reiškinį. Noriu priminti, kad ES ne tik tikslinė šalis nusikalstamoms grupuotėms, bet tai yra ir išnaudojimo vieta. Daug jaunų mergaičių iš skurdžiau gyvenančių ES valstybių narių keliauja į kitas valstybės narės, kuriu, kurias netaip palėtė krizė ir ten patiria seksualinį išnaudojimą. Taigi e, dėl vidinių ES ekonominių disbalansų šitai vyksta. Taigi mes turime ir e, ištingai veikti prieš šį reiškinį. Taip pat e, skurdas, įsigalėjęs skurdas įvairiose valstybėse narėse prisideda prie šio reiškinio plėtimo. Mes turime organizuoti veiksmus pasienyje, o taip pat viduje privalome tai sustabdyti. Mes visi raginame imtis konkrečių veiksmų. To prašome iš komisijas. Turi būti nulinė tolerancija, kaip kad minėta. Kadangi tai yra vergystės forma ir visiškai prieštara ES pagrindinių teisų hartijai dėkoju. Dabar žodį suteiksiu komisarui Avramopolus kuris kalbės komisijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau iš pat pradžių padėkoti kolegoms e, iš visų frakcijų, kurie inicijavo šias diskusijas. Tai labai savalaikė diskusija. Kalbame apie visiems žinomą e, labai jautrų klausimą, kuris aktualus mūsų piliečiams. Vėlgi, šio parlamento dėka nuolant keliamas šis klausimas ir teikiama nuolatinė parama mums bendrai kovojant su šiuo siaubingu reiškiniu. Esu tikras, kad mes visi šioje salėje sutarėme, kad sus, kovojant su priekyba žmonėmis e, svarbiausia yra veiksmai ir rezultatai o ne ketinimai ir žodžiai. Šio laikinės vergų rinkos Libijoje ir kitur, kuriuose per, žmonės perkami ir parduodami kaip kokia pigi prekė, neišnyks, jei mes nesimsime veiksmų jau dabar. Negailestingi žmonės naudojasi nekaltais vaikais, mergaitėmis ir berniukais, taip pat e, pažeidžiamai suaugusiais, ypač moterimis. Ir iš to susižeria didžiulį pelną. Todėl juos privalome sustabdyti. Aukos patiria didžiulės kančias ir tos traumas mes niekaip nepanaikinsime, jeigu nepasirūpinsime ir neapsaugosime jų dabar. Deja, kaip žinia, situacija nėra nei nauja, nei izoliuota. Priekyba žmonėmis vyksta ir čia, Europoje. Kaip teisingai pastebėta jūsų klausime, Šioje situacijoje dominuoja viena lytis. Bet turimi duomenys neatspindi tikrojo šio reiškinio masto. Taip pat tiesa yra tai, kad šie beviltiški žmonės, žmonės bevilties dažnai išnaudojami seksualiai ir darbo tikslais. Todėl dabar turime susitelkti ties konkrečiais šių nusikaltimų ypatumais ir su jais reikia kovoti pasitelkiant konkrečias priemonės. Tačiau kalbėkime atvirai. Faktinė kova su priekyba žmonėmis vyksta ne čia, ne Europos institucijose, o vietoje. Ir būtent valstybių narių institucijos privalo bendromis pastangomis siekti rezultatų. Akivaizdu, komisija ir toliau parems šias operatyvinės pastangas. Norėčiau tai pailustruoti vienu pavyzdžiu. Pavyzdžiui, Europolo teikiama informacija. Nuo 2016 iki 2017 gruodžio pradžios 2476 nauji priekybo žmonėmis atvejai buvo perduoti Europolui. 10 664 potencialios aukos buvo užregistruotos, dauguma iš jų buvo ES pilietės. 10 449 įtariamieji buvo nustatyti. Jų dauguma vėlgi buvo ES piliečiai. Ir per visus šios metus, laikydamiesi ambicingų ir pažangaus požiūrį, ES sugebėjome sukurti solidžią teisinę ir politinę bazę, kuri padėjo Europai atsidurti globalių pastangų prieš akiją. Dabar atėjo laikas iš vienos pusės iki galo įgyvendinti mūsų stiprias teisinės priemonės ir iš kitos pusės sustiprinti e, praktinės pastangas, imantis tikslinių veiksmų. Mano asmeninis tikslas yra parodyti apčiotamus rezultatus, e, būti kaip galima praktiškesniems ir pasiekti realaus skirtumo pažangos. Praėjusį gruodį, kaip pamenate, pateikiau papildomas konkrečias priemonės, kaip sustiprinti mūsų veiksmus, kaip e, sustabdyti prekiautojų žmonėmis tinklus, kaip sustiprinti aukų apsaugą, taip pat e, sustiprinti išorės ir vidaus pastangas, koordinuojant jas ir plečiant e, žinių bazę bei teikiant tikslinę finansinę paramą mes stebėsime, kokia pažanga yra daroma vykdant praktinius veiksmus ir apie tai pranešime parlamentui ir tarybai iki šių metų pabaigos. Europos Sąjungos, visos Europos Sąjungos statistinių duomenų atnaujinimas, kalbant apie šį reiškinį, taip pat bus pateiktas 2018 pažangos ataskaita teikiant, taip pat bus atsižvelgta ir lyties dimensija, e, nukentėjusius vaikus bei išnaudojimų formas. Dabar mes nagrinėjame, labai didžiai nagrinėjame tai, kaip valstybės narės laikosi ES kovos su priekybė žmonėmis direktyvos nuostatų ir mes nedvėjodami pradėsime pažeidimo procedūras, jei to reikės. Kalbant apie darbo inspekciją, komisija netrukus pateiks antrąją ataskaitą apie tai, kaip įgyvendinama darbdavių sankcijų direktyva. Be to, lytis skai vaidina labai svarbu vaidmenį, kuriant mūsų naujus veiksmus. Šią prasme mes glaudžiai bendradarbiausime su Europos globalios lygybės institutu E, teikiant praktinės gairės valstybėms narėms, e, kaip įgyvendinti kovos su žmonėmis direktyvos priemonės, teikiant e, paramą ir apsaugą atsižvelgiant į lyties perspektyvą. Kai dėl skiriamų finansinių išteklių komisijos išsamus politikos, išsami politikos peržiūra 2016-aisiais atskleidė, kad beveik 20 procentų finansuotų projektų buvo e, skirtų konkrečiai tam tikrai lyčiai nuo 2014 iki 2015, nuo 2004 iki 2015 metų. Komisijos ateities finansavimo prioritetai taip pat užtikrins, kad e, tinkamas dėmesys būtų kreipiamas į lyties dimenciją. Šią prasme, vidaus saugumo fondas ir prieglapšio integravimo fondas – taip pat suvaidins svarbu vaidmenį lyties dimensijos prasme. Naujausia pažangos ataskaita taip pat e, paskelbs naujausią informaciją apie tyrimo pastangas remiantis valstybių narių informaciją nuo 2015 iki 2017 metų. Dėkoju uždėmesi ir svarbiausia už jūsų paramą. Mes visi E, esame vienoje barikadų pusėje ir siekiame užbaigti ir pažaboti šį siaubingą reiškinį. Dėkoju. E Dėkoju. O dabar mes suteiksime žodį mm, politinių frakcijų atstovams, tai APP e vardu ponė Matera. Minutė 30. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, yra ironiška, kad 18 metais vis dar kalbam apie vergovę. Kalbame apie priekybą moterėmis ir mergaitėmis, seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais. Ir tai iš tikrųjų yra vergovės forma. Visame pasaulyje iš tūkstančio žmonių trys tampa e, vergais ir jie yra dažniausiai nepilnamečiai. Dažniausiai taip pat jie priversti ir teikti seksualinės paslaugas, taip pat yra išnaudojami darbe. Ir čia mes kalbame apie civilizuotą Europą, kur 67 procentai priekybos aukų dažnai patiria seksualinio išnaudojimo, išnaudojimo darbe pasiekmes. Na, mes daugiau kalbėjome apie tai, kaip suteikti apsaugą aukoms, bet nekalbėjome taip pat ir apie nusikaltelius. Bet jeigu nebūtų paklausos, nebūtų ir pasiūlos. Mums reikia e, labai griežtų teisės aktų, kurie padėtų mums priekeivius pažaboti, taip pat uh, užkirsti kelią ir klientams. Europos komisija turi dirbti kartu su Europolu, kitomis agentūromis, siekdami užtikrinti, kad visios tyrimo organizacijos galėtų visoje Europoje 18 metais kovoti šiuo reiškiniu. 18 metai ir vis dar kalbama apie uh, seksualinę vergovę. Europa turi rodyti pavyzdį, kalbant apie žmogaus teisės. Tai dabar išaušo ta diena, kaip galėtume tą padaryti. Dėkoju. O dabar e, socialistų frakcijos vardu, ponia Arena, minutė 30. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, direktyvos kovos su žmonėmis 16 metais įvertinimas e, rodo, kad e, seksualinis išnaudojimas yra vienas iš plačiausiai paplitusių priekybos formų. Ir moteris ir mergaitės tampa pagrindinėmis aukomis. Socialistų ir demokratų grupė buvo Sicilijoje ir jie pamatė, kaip atrodo ta moderni vergovė. Ir aišku, kad Sicilija nėra vienintelė vieta, kur tai vyksta. Ir moteris ir ne vienintelės aukos. Nigerietės, mergaitės Briuselėje irgi yra išnaudojamos e, seksualiniais tikslais. Ir tai yra dar vienas pavyzdys. Taip pat yra ir įmonių išnaudojamas, kadangi jos nori trumpalaikio pelno, sumokėti mažiau, kiek galima e, savo darbuotojams. Ir čia irgi kalbama apie išnaudojimą. Aišku, seksualinis išnaudojimas labai svarbus, kalbant apie priekybą žmonėmis, bet mums reikia taip pat e, pagalvoti ir apie kitas formas, e, ar tai būtų e, žemės ūkio srityje, ar tai būtų žmonės renkantis pomidorus, skinantis obolius, ar Taip pat pardavimas produktų mažesnėmis kainomis prekybos centruose. Pone pirmininkė, mums reikia pareikalauti iš valstybių narių, kad jos laikytųsi šios direktyvos. Tokia yra komisijos direktyva, tai yra direktyva ir yra valstybių narių, kurio jos nesilaiko. Mes turime užtikrinti, kad valstybės narios. Um, kontroliuojamos ir kad jos laikytųsi uh, E, darbo teisės, nes būtent tą darydamos jos galės užtikrinti, kad įmonės taip pat laikytųsi darbo teisės nuostatų. Dėkoju. O dabar e, ponui e, Ferenca, tai yra Guja ir NGL frakcijos atstovė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie e, e, rasizmo, seksualinio išnaudojimo reiškinį. 66 procentai e, prekybos žmonėmis aukos yra moteris. Iš Albanijos, Maroko, Nigerijos, Kinijos ir jos yra parduodamos seksualinio išnaudojimo tikslais. Taip pat nemažai jų yra išnaudojamos darbe taip pat seksualiniams paslaugoms. Seksualinė vergovė yra susijusi su pat, patriarchatu, su to, kad vyras yra aukštesnis ir paslaugos yra perkamos. Nemažai Europos piliečių perka tas paslaugas, o mes skelbėme, kad mes esame už žmogaus teisės Europoje. Žmonės kalba apie tai, kad reikia e, ginti mūsų sienas, bet reikėtų taip pat e, apsiginti nuo e, rasizmo ir seksualinio išnaudojimo. Dėkoju. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ponai Renke žaliųjų frakcijos vardu. Kolegos komisijos nary, moteris ir mergaitės nėra aukos jos yra priverčiamos tapti aukomis. Moterys ir mergaitės yra stiprios, atsparios, bet labai dažnai jos yra išnaudojamos. Per dažnai jos yra išnaudojamos sistemos, kuri yra sukurta, kad keli užsidirbtų, o kiti nuo jos kentėtų. Ir tai nėra tų moterų silpnybė, kad jos yra išnaudojamos, Tai parodo mūsų silpnumą, kad mes leidžiame, kad taip atsitiktų, kad mes leidžiame, kad tiek daug moterų ir mergaičių gyventų nelaisvai Europos Sąjungoje. Ir atsakomybė yra perkeliama e, aukoms. Ir jeigu valstybės narės yra per silpnos įgyvendinti direktyvą, kuri jau yra priimta, tokiu atveju komisija turi parodyti pavyzdį. Mums reikia, kad policijos pajėgos bendradarbiautų prie sienų. Mes norime, kad e, tie pažeidėjai žinotų, kad už jų veiksmus jie bus patraukti atsakomybę. Labai dažnai e, žmonės net nežino, kaip elgtis priekybos žmonėmis atveju. Taip pat reikia paremti tuos, kurie tampa aukomis, kadangi per dažnai jos yra paliekamos vienos. Moteris ir mergaitės 21-ame amžiuje tampa aukomis. Ir įgyvendinkime šią direktyvą ir pakeiskime šią baisę gėdingą praktiką. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį. Uh, ponui Dornano FDD grupės vardu. Dėkoju, Pone pirmininkė, komisijos nari, kaip jau e, komisija priminė, daugiau nei 15 tūkstančių e, aukų 13-14 metais buvo registruotos ES, kitos e, buvo ne ES šalyse. Europos komisija sako, kad priekeivių labai dažnai pasinaudoja neteisėta migracija jos tinklais ir taip pat pasinaudoja moterimis ir mergaitėmis, kurios yra pažeidžiamos. Priekeiviai labai dažnai išnaudoja ir prieglopšio sistemą. E, dešimtaisiais metais komisija e, kreipiasi į valstybės narės ir teikia, kad e, jos prastai įgyvendina direktyvą skirtą kovoti su priekyba žmonėmis. Ir ES migracijos politikos nevaldo ir dėl to e, ta situacija yra nevaldoma, dėl to yra išnaudojamos moteris seksualiniais tikslais. Dėkoju. O dabar suteiksime žodį e, poniai Tročinski. ENF vardu. Minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė. E, prekyba žmonėmis, e, pavyzdžiui, prostitucija, yra realybė visose mūsų šalise ir visame pasaulyje. Ir e, ji atneša tiek pelno, kiek narko, prekyba narkotikais ar klastojimas. Kiekvieną dieną ypač vaikai ir moteris yra išnaudojami mafijos. Ir 55 procentai jų yra iš ES, bet kiti yra iš trečiųjų šalių. Ką siūlote daryti? Jūs e, sakote, kad komisija turėtų taikyti sankcijas valstybėms narėms, kurios netaiko tam tikrų direktyvų. Atrodo, kad tai padės aukoms. Jūs atsisakote pripažinti, kad Schengeno erdvė naudojasi mafija, vykdama priekybą žmonėmis. Europos komisija dar nori padidinti migrantų kvotas kuriais naudojasi prekiautojai žmonėmis ir įvilioja aukas į savo prekybos tinklus. E, taigi, jūs nevaldote situacijos. Dėkuoju, dėkuoju poniai. Dabar žodį suteiksiu poniai Dodds, e, nepriklausom narių vardu. Vieną minutę prašom. Dėkoju, pirmininkė. Priekyba žmonėmis yra labai rimtas nusikaltimas, e, kuris gali paliesti visus, nepriklausomai nuo jų amžiaus tautybės. E, kiekviename mieste, Junktinėje karalystėje ir ES vykdomi šie nusikaltimai moteris Mm, ir mergaitės daugiau nei 70 procentų sudaro tų aukų. Nacionalinės nusikaltimo agentūros statistika rodo, kad vien Junktinėje karalystėje yra dešimtis tūkstančių aukų nukentėjusių nuo šių nusikaltimų. E, nuo 10 iki 13 tūkstančių visoje Junktinėje karalystėje. Tačiau tai yra tik Lietkalnio viršūnė 2015 metais. E, priekyba žmonėmis ir žmonių išnaudojim. Priekyba žmonėmis ir mm, e, įstatymas Airijoje nu, tiesia kelia papildomai paramai priekyba žmonėmis aukoms numatant labai reikalingą paramą ir kompensacijas aukoms, taip pat globėjų paskirimas vaikams. Tačiau įstatymai negali padaryti visko. Įprastame gyvenime e, yra labai dėlė tikimybė, kad susidursite su išnaudojimą patyrusią auką. Ir švietimas yra vienintelis būdas panaikinti šį siaubingą nusikaltimą. Dėkoju. Dabar žodis poniai Šoidrova, pusantros minutės, prašom, Mikaila. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Tikrai labai liūdna jūsų klausytis, nes atrodo, Europoje nemažai priekybos žmonėmis aukų. Statistiniai skaičiai iki 2 milijonų tikrai labai liūdina. Kaip jau minėta, dauguma prekybos žmonėmis aukų yra moteris, mergaitės, vaikai. Ir yra sektorių, kaip kad žemės ūkis arba darbas namų ūkiuose, kur darbuotojas dažniausiai yra moteris ir geografinių požiūrių Albanija, Marokas, Kinija, Vietnamas, tai yra kilmės šalis, iš kurių atvyksta šios išnaudomas moteris. Tikrai negalima toleruoti tokios prekybos e, žmonėmis, reikia ieškoti veiksmingų sprendimų. Čekijos uh, E, Respublika yra tiek tikslinė šalis, tiek tranzito šalis. Nesame kilmės šalis. Mes e, aukoms suteikėme paramą, apsaugą, taikome specialias programas ir gerai bendradarbiavame su daugeliu ne, nepelno organizacijų. Ir būtent nepelno organizacijos yra labai svarbus partneris kovojant priekyb, su priekyba žmonėmis. Dėl šios priežasties norėčiau rekomenduoti, kad ir kitos valstybės narės taip pat turėtų tampriai bendradarbiauti su nepelno organizacijomis. Be to reikėtų stiprinti atitinkamą veiklą nacionaliniu lygiu tam, kad būtų aiškiai apibriežti konkretus riziką kelintys sektoriai regionai. Dėkoju. Dabar žodis ponui Martau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos nary. Ar mūsų vertybės yra dabar kvestionuojamos, ar jos turi kainą? Galiu pasakyti, galbūt kai kuriems e, ta kaina jau fiksuota. Tai, tai yra kilogramas galbūt e, e, pomidorų sicilietiškų. Na, bet nereikėtų čia apie tai kalbėti. Na, aišku, kalbant apie tai ir yra sistema kurie, e, žmonių, kurie prekiauja žmonėmis, kiti tampa aukomis. Ir rezultatas yra tai, kad tunisietės, nigerietės moteris ir mergaitės tampa seksualinio išnaudojimo aukomis. To žmo, e, moteris uh, dirba, uh, yra išnaudojamos bet ir niekada nėra išlaisvintos. Ta, tas išnaudojimas, taip pat priekyba žmonėmis turi būti baudžiama E, ir reikėtų pagalvoti ir apie tai. Bet aišku, vien pagalvoti apie tokius dalykus nepakanka. E, jos ir išnaudojamos socialiai, seksualiai. Taigi, komisijos nariai, jūs turėtumėte pristatyti e, strategiją po 16 metų, kaip kovoti su priekyba žmonėmis ir mergaitėmis, kuri nenustoja. Kadangi dabar atėjo laikas ir nebegalima daugiau nu, atidėlioti ir imtis reikia priemonių prieš tas valstybės narės, kurios nesilaiko direktyvų ir teisės aktų, kad galėtume geriau kovoti su šia žmonijos rykšte. Dėkoju dabar minutė 30 poniai Kunevai. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, tarkim, Italijos šiltnamės e, bei e, grybų derlinui man tvyro visiškai nepakeliamas darbas sąlygos, tas pats pasakytina ir apie šparagų e, derliaus namimą Čekijos Respubliką. Prieš keletą metų tokios sąlygos tvyro ir Graikijoje, taigi Europoje ir išnaudojami darbuotojai ir tikrai tai nėra priežastis didžiuotis, bet ne vien tik tais sekso pramonėje, tačiau ir žemės ūkėje, statybose, o taip pat ir priežiūros namų ruošos sektoriuje yra priversinai dirbančių žmonių. Taigi galima tiesiog kalbėti apie modernę vergovę. Taigi kaip yra su atitinkamu direktyvų skirtų kovai su prekybos žmonėmis taikymo? Ar komisija domisi jų tinkamo taikymo, ar jie tai domina tik tais finansinės nuostatos? Tam, kad problema būtų sprendžiama, reikėtų pažangių darbo teisės kontrolės formų. Beje, tai paminėjau mano pranešime skirtame namų ūkio personalui. Taip pat reikėtų atitinkamų skaidrių nuostatų tam, kad galima būtų tinkamai pasirūpinti migrantais, bet to tikrai turime reformuoti mūsų e, darbo teisę tam, kad čia atitiktų 20, 21 amžiaus lūkesčius. Ir dabar, ponė Parker, dvi mintis. Traffic... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, E, prekyba moterimis, vaikais, seksualinio išnaudojimo tikslais yra labai svarbi. 16 e, metais vienas iš trijų potencialių aukų modernios vergyjos buvo vaikai. Dabartinėje statistikoje nepatenka e, nemažai skaičių, rodoma tik tai, apie ką yra pranešama kai kuriuose atvejuose ir uh, registravimas nėra tinkamas. Vaikai dinksta dabartinės vergovės pinklėse. 15 metais 2000 migrantų vaikų uh, buvo nerandami čia Europoje. Visi jie vyko į Europą ir ieškojo čia geresnio gyvenimo. Galbūt tapo seksualinio išnaudojimo tikslais, priverstinės santokos. Uh, tie vaikai buvo išnaudojami, e, jais buvo piknaudžiaujama. Kaip mes leidžiame, kad e, taip atsitiktų? Nusikalstamos grupuotės e, eksploatuoja, išnaudoja moteris, vaikus už didžiulės sumas pinigų. Aukos yra išnaudojamos kaip masalas, Jos, jomis yra prekiaujama jiems, e, nusikaltelėms, tai nieko nereiškia, jie tik nori užsidirbti. Mes turime pasakyti, kad e, tai, kad mes nepadedame aukoms, tik dar pagilina situaciją, e, kadangi ES neleidžia, kad Junktinė karalystė tikrintų e, nusikal... teistumą žmonių, tai dar labiau apsunkina situaciją. Ir tai nėra paprastas dalykas. Kiekvieną kartą, kai apie tai kalbame, nieko neišsprendžiame. Jeigu mes nespręsime šios problemos, tokiu atveju aukos nebeturės visiškai jokios vilties. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį. Pone Heit, dvi minutės. Nu, 2006 metų trūksta ES strategijos skirtos kovai su priekyba žmonėmis. Nesikit apie tai kalbėjome ir buvo pažadėta parengti atitinkamą uh, strategiją. Komisija ketina parengti ir atitinkamą šiai problemai skirtą uh, komunikatą. Tai yra Bet, tiesą sakant, komunikatas kaip ir neduoda didelių rezultatų. Esu labai nusivylusi, susipykusi dėl komisijos neveiklumo, nesikį kėliau prekybos žmonėmis klausimą. Dešimt metų jau tai darau ir tarsi nenorima reaguoti. Iš tikrųjų, keista, kad atrodo yra dar yra žmonių, kurie nesuvokia šios problemos aktualumo. Prekyba žmonėmis yra tarptautinio, tarpvalstybinio pobūdžio problema. Todėl reikia ir tarp vilsibinio pobūdžio priemonių, reikia didinti ambicijų lieži, lygį, nemažinti jų, nes tarsi elgiamės, tai tarsi ši problema neegzistuota, nusikaltimai nepersiekimi ir tikrai problema svarbi, pribrendo laikas, kad ES pagaliau imtųsi veiksmų, nes kalba eina apie priekybą, kurios aukomis tampa žmonės, moteris, merginos, taip pat turėtume ba, taikyti baudžiamąją atsakomybę pirkėjams tokių paslaugų, kovoti su paklausa, atsekti, kur pinigai nuteka. Taigi reikia apsaugoti tokios priekybos aukas, be kitako ir bylų nagrinimų teisme metu. Taigi, Mm, taip pat reikėtų apsaugoti ir informantus tam, kad galėtume kovoti su prekyba žmonėmis Europoje. Kiek dar toleruosime šią problemą? Kiek užtruks, kol komisija pasiūlys konkrečią prekybą su žmonėmis kovos strategiją? E Dėkoju. Dabar žodis poniai Pimenta Lopes. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Mes žinome, kad organizuoti nusikaltėliai pelnosi iš priekybos žmonėmis. Tai dar pelningesnis nusikaltimas nei kad priekyba narkotikais ir pinigų plovimas. Priekybos moterimis vienas tikslų yra priverstinės santokos, neteisėtas darbas, vergovės sąlygos. Mes turime uždrausti visą tai. Prostitucija yra visuomenės rykštė. Nuo to kenčia tūkstančiai moterų, jos vergauja, tampa priekybos aukomis ir kenčia kitokį išnaudojimą. Kai kas sako, kad prostitucija gali būti savanoriška, moteris tai pasirenka, bet tai yra moterų teisų tiek pažeidėjimas. E, tai yra šlikštus e, skurdžių moterų išnaudojimas ir tai pažinėjimas žmogaus teisės. Turime atmesti bet kokias iniciatyvas, kaip kad pavyzdžiui, kai kas Portugalijoje siūlo įteisinti prostituciją, nes tokiu būdu būtų įteisintas toks išnaudojimas. Dėkoju dabar žodis ponui Panzeri vieną pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Kaip kiti e, sakė, nereikia žvelgti toli, kad pamatytume seksualinio ir darbo išnaudojimo pavyzdžių. Tai vyksta kasdieną pačioje Europos Sąjungoje. Moteris ir, ir mergaitės sudaro didžiąją dalį e, aukų. Taip pat yra išnaudojimas darbo tikslais dirbama ilga, ilgai, sunkiomis sąlygomis, už labai menką užmokestį. Tokių pavyzdžių turime ir Italijoje. Daug moterų pas mus dirba žemės ūkio sektoriuje visiškai nežmoniškomis sąlygomis. Jos dirba taip sunkiai, kad kartais net numiršta. Pavyzdžiui, Klementi Pulijoje e, mirė 49 metų 2015 metais nuo išsekimo. Mm, rinkdama vynogės už 2 eurus per valandą. Taip pat yra regionų, kur e, yra įsigalėjusi labai sudėtinga tarpininkų e, įdarbinimo sistema. ES turimtis veiksmų, turime ne tik kovoti su prekiautais žmonėmis, bet bausti ir uh, jų bendrininkus ir verslą, kuris su tuo susijęs. Tai, kad moteris ir mergaitės nekentėtų ir nežūtų dėl neskurplingų nusikaltelių. Taip pat reikia užsimti švietimu ir informacinėmis kampanijomis. Turime taikyti socialinę politiką, kuri padėtų moteriams būti nepriklausomams. Taip pat reikia griežčiau e, e, saugoti teisės. Uh, Taigi, komisarė, mes turime pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai Valina vienai minutėjai. Gracias, presidente. Buenas noches. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė. Darbinis išnaudojimas ES dėja yra kasdienis faktas. Netgi pagrindėsiu agentūra mus perspėja dėl ekonominių skirtumų pasaulyje, o taip pat ir apie tai, kad dėl darbuotojų įdumo mm, didėja ir darbuotojų išnaudojimas. Tarkim, jeigu ir netgi darbo sutartis ir dar leidimas būti šaliai negarantuoja e, lygių sąlygų, e, egzistuoja išnaudojimas ir jo veidas yra moters veidas. Darbinis ir seksualinis e, išnaudojimas moterų tarpė daug, daug didesnis negu uh, vyrų tarpė. 67 procentai yra moteris tokių aukų 15 iš jų procentų yra nepilnametis. Taigi nepakanka politinių pareiškimų, svarbu užtikrinti koordinavimąsi tarp valstybių narių, taip pat lyčių lygybės politiko, o taip pat didesnis e, socialinio dialogo svoris, lyginant su liberalia politika, kurios pasiekmė yra išnaudojimas. Yes. The... Dėkuoju, dabar žodį suteiksiu poniai Wood, pusantros minutės, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Priekyba žmonėmis plitimas kelia didžiulį nerimą, ypač feministams. Kaip žinia, moteris e, patiria daug didesnę riziką tapti priekyba žmonėmis aukomis, ypač seksualinio išnaudojimo tikslais. Šis reiškinys visiškai prieštarauja mūsų vertybėms e, taip pat Europos ir nacionaliniai teisiai. Tai parodo, kad moteris da, vis dar daugeliu atveju nelaikomos žmonėmis. Noriu pabrėžti e, transseksualinių darbuotojų situacijos. Daug nužudoma jų yra jų patirtis taip pat turi būti įvertinta ir reikia į tai atsižvelgti, formuojant mūsų politiką. E, įdomu, kokių žingsnių ėmėsi komisija, kad užkirstų kelią prekybai žmonėmis. Gėdinga, kad mūsų vyriausybės apsimetinėjo, jog rimtai žiūri šį klausimą e, kovodamos su migrantais, bet e, nesugeba kovoti su šiuo reiškiniu, kalbant apie moteris ir translytės aukas. Dėkoju. Dabar žodis suleiksiu poniai Boilen. Vienai minutėjai prašom. Dėkoju, 2018 metais ES vyksta priekyba žmonėmis seksualinio ir darbo išnaudojimo tikslais. Vergai, moteris ir vaikai sudaro didžiausią to dalį, mm, aukų dalį. Mes negalime pamiršti tų moterų ir mergaičių, kurios labiausiai pažeidžiamos. Negalima susaikyti su tuo, kad uh, E, reiškinys tik plinta, būtina, kad ES imtųsi veiksmų ir sustabdytų šį, šią žiaurę nežmonišką praktiką. Nusikaltelius reikia bausti, o valstybės narės turi bendradarbiauti, nustatinėdamos ir persikėdamos tas įmonės, kurios naudojasi priekybos žmonėmis aukų darbų. Valstybės narės turi laikytis kovos su žmogaus žmonių priekyba direktyvos ir kitos susijusių direktyvų. Mes turime rinkti duomenis, kad susidarytume pilną reiškinio vaizdą ir tada turime pereiti prie kovos su, su, su ergove visiems laikams. Dėkoju. O dabar pradėkime, mm, prašau žodžio procedūrą. Yra penki norintys pasisakyti mm, nariai. Pradėkime nuo ponijos Zaborskos. Pirmininkė, komisijos nariai. Aš dalyvavau panašiuose diskusijuose prieš 13 metų šiame parlamente kolegos. Niekas nepasikeitė. E, pagal kovos su e, priekybės žmonėmis pažangos ataskaita dauguma aukų yra iš Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Lenkijos. Kitaip tariant, iš penkių e, Europos šalių, kur piliečiai dažniausiai tampa uh, Mm, priekybos žmonėmis aukomis keturios yra naujosios valstybės, taip vadinamos. Priekybos žmonėmis klesti ten, kur yra skurdas. Kol bus ES viduje ekonominis disbalansas, bus dvi Europos. Taigi mes šiandien raginame. Mm, imtis veiksmų, turime suprasti, kad tikrasis, tikroji vienybė yra ne sienų griovimas, o visiškas solidarumas ir pagarba kiekvieno žmogaus orumui ir bendra kova prieš skurdą. Dėkoju. Dabar žodį suteikiu poniai Kinišį. Dėkoju pirmininkė komisarė. Prekyba moteriamis ir mergaitėmis seksualinių ir darbo išnaudojimo tikslais dėja plinta, nepaisant kovos su šiorešnių direktyvos ir kitų veiksmų. Tai kelia nerima ir tapo aktualu ypač migracijos krizės metu, taip pat e, padaugėjo nelydimų nepilnamečių. Deja, Mes neužtikriname tinkamos apsaugos tokių nepilnamečių. Jie atsiduria organizuotų nusikaltelių rankose. Taigi mes esame atsakingi už tai, kad reikia imtis veiksmų. Turime užtikrinti, kad visos valstybės narės e, pilnai gyvendintų kovos su priekybė žmonėmis direktyvą, imtųsi išsamių tyrimų, baustų nusikaltelius ir vykdytų tyrimus visose valstybėse narėse, taip pat suteiktų aukoms apsaugą. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis ponui Marijas. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, dėkuoju. Prekyba moteriams ir mergaitėmis ES toliau klesti. Statistiniai duomenys rodo, kad turime e, iš šį reiškinį žvelgti rimtai imtis priemonių. 76 procentai aukų yra moteris, 15 procentų vaikai. Daugiausiai yra iš tokių šalių kaip Vengrija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija. jie atsiduria taip pat ir žemės ūkio sektoriuje darbo, darbo išnaudojimo tikslais. Todėl turime veiksmingai gyvendinti atitinkamą direktyvą, turime e, taikyti bausmes prekiautojams žmonėmis e, kad jie nesijaustų nebaudžiami, taip pat turime pagerinti tarp valstybinį bendradarbiavimą. Dėkoju. Dabar žodį suteikiu poniai Bilbao Barandiksis. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, iš tikrųjų rodo, kad tarptautiniai nusikalstami tinklai veikia ir jie e, veikia tarptautiniu lygiu ir bent jau e, Europoje ir todėl nepakanka veikti regioniniu lygiu ir nacionaliniu lygiu. Ir todėl reikėtų labai nuosekliai planuoti ir gyvendinti e, politiką skirtą šiai problemai spręsti. Reikia koordinavimo bendravimas tarp institucijų, tarp įvairiausių lygių, e, tarp įvairių institucijų. Ir pavyzdžiui, ketvirtasis e, planas skirtas e, laikiniems sezoniniams darbuotojams Baskų žemė, pavyzdžiui, parengė tokį planą, jis veiksmingas. Turiu du klausimus, ar komisija gali patvirtinti, jog tokių tinklų veiklos išaugimas gali patvirtinti, kad susijęs su tai, kad yra daugybė dingusių bežinios nepilnamečių Europos Sąjungoje. Ir ar yra sąsajų tarp šių bežinios dingusių vaikų ir nelegalių nusikalstamų tinklų veiklos? Adesso do la parola all'onorevole Epic. Dėkuoju dabar žodžius ponui Epitidijos. Vienai minutiai. Dėkuoju, pirmininkė. Žmonių išnaudojimas, ypač moterų ir mergaičių išnaudojimas seksualiniais ir darbo tikslais yra realus dalykas. Ir tai tęsiasi nuo seniausių laikų, dėja tai dabar tapo pelningų verslu. Tokiu būdu stigmatizuojama mūsų kultūra, humanitarinė kultūra. ES kartu su kitomis šalimis turėtų imtis priemonių, kad suvaldytų ir galiausiai išnaikintų šį reiškinį. ES turėtų ne tik remtis penktuoju ir 51 pagrindinių teisų hartijos straipsniais, kurie uždraudžia priversinį darbą ir vergyją ir pripažįsta teisę į tinkamą darbą. Taip pat turėtume numatyti kontrolę tose šalise, kur seksualinis ir darbo išnaudojimas vyksta faktiškai. Taip pat reikėtų kažkaip pažaboti tuos prekiautojus. Turime užtikrinti, kad būtų numatytos griežtos bausmės už tokius nepriimtinus veiksmus. Tegoju dabar žodį komisarui suteikiu. Komisijos vardu prašom. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos, aš norėčiau savo kalbą pradėti vėl dėkodamas jums už tokias įdomias diskusijas, taip pat už jūsų labai svarbę e, buindėlį. Neslėpsiu, kad tikrai labai džiaugiausi girdėdamas diskusijas ir mes visi e, galvojame lab, panašiai, kaip jau ir sakiau savo įžanginėme žodėje. Jūs e, imatės labai iškios pozicijos, jūs esate ryštingi, jūs siekiate rezultatų Per metų metus ES ir valstybės narės rodė įsipareigojimą, kuris buvo tikrai labai stiprus, siekdama pažaboti nusikaltelius, užkirsti kelią nusikalstamumui ir svarbiausia - apsaugoti aukas mes esame sukūrę griežtą ES politikos e, kryptį, požiūrį, dabar turime užtikrinti, kad jos laikytųsi, kad būtų laikomas ES teisės aktų ir kad darbas vyktų tinkamai. Jeigu tik dirbsime visi kartu, pirmininkaujantį valstybę narę, valstybės narės, Europos parlamentas, pilietinė visuomenė ir mūsų agentūros, tik tuomet galėsime pasiekti kažko realiai nes esame tam įsipareigoję ir pasiryžę. Galiu tik patikinti Jūs, kad Europos komisija yra įsipareigojusi e, paskatinti savo pastangas ir kaip ir sakėte, prioritetiniai veiksmai jau yra įgyvendinami. Aš asmeniškai, kaip jau ir pabrėžiau pačioje pradžioje, įžanginėje kalboje esu įsipareigojęs tų rezultatų siekti. Būsiu labai patenkintas, e, jeigu galėsiu informuoti Europos parlamentą šių metų pabaigoje apie įvykdytą pažangą. Dėkoju, dėkoju už visą keriamą paramą. Dėkoju, dėkoju komisijos nariai.